Mėly kolegos, šią sesiją mm, norėčiau pradėti e, ištardamas poro žodžių Simon Veil atminimui pagerbti. Ji buvo didžiulė mūsų epochos figūra, Ji paženklino Europos istoriją ir labai svariai prisidėjo prie mūsų parlamento plėtros. Simona Veil buvo didelė šios kartos dvasia ir neseniai jį mus paliko. Ji buvo pirmoji e, šio parlamento pirmininkė išrinkta per tiesioginius rinkimus Ji jaunai parlamentą pastumėjo tinkamą kryptimi ir sukūrė jo evoliucijos pagrindus. Ji visada norėjo, kad parlamentas būtų politinė institucija. Štai ką ji pasakė per savo pirmąjį pasisakymą kaip pirmininkė. Mūsų asamblėjos kelias turi būti tvirtas savo legitimumo prasme ir turi e, dalyvauti aukščiausių sprendimų prieimime. Tai buvo didi moteris ir jos atminti rytoj pagersime šioje salėje. Norėčiau, kad kartu su manimi e, pagertume jos atminimą vienos minutės tyla. Merci. Ačiū. Vi informo altresì che domani. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad rytoj 12 val. šioje plenarinių posėdžių salėje bus pagerbtas Simon Weil atminimas, taigi balsavimas prasidės po šiuo peigų. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad tie Europos parlamento nariai, kurie dalyvaus laidotuvėse, kurios beje įvyks trečiadienį pusę 11 ryto Paryžiuje, jų nedalyvavimas plenarinėje sesijoje tokiu atveju bus pateisintas. Dichiaro formalmente ripresa. Oficialiai skelbiu kad tęsiamas Birželio 15 dieną nutrauktas plenarnės sesijos posėdis. Prašom, kažkas norite pasisakyti. Lot, wanted... Labai ačiū, ponia pirminkė. Visiems kolegoms noriu priimti, kad Vokietijos Bundestagas praėjusį penktadienį priėmė istorinį sprendimą. Pagaliau Vokietija prisijungė prie tų valstybių narių, e, kurios leidžia tuos pačios lyties vedybės. E, Kaip LGBT bendruomenės narė, aš noriu padėkoti šio parlamento visiems nariams, kurie pastarojame metu kovojo, kad tai įvyktų. Bet to, be mūsų paramos Vokietija turbūt nebūtų žengusi šio žingsnio. Labai ačiū už lygybę, už įvairovę. Meilė neliečiama. Toliau žodis kolegui, kolegai Prust. Prašom. Pone pirmininkė, aš taip pat savo ruoštų šios plenarinės sesijos e, atnaujinimo pradžioje norėčiau pasakyti, jog Prancūzijos delegacijos PPA e frakcijos vardu norėčiau taip pat paminėti ponę Vail, kuri buvo Europos parlamento pirmininkė ir mirė praėjusią savaitę. 1944 e, metais, būdama 16 metų, ji buvo nuteista į Aušvicą, tačiau ji pademonstravo išskirtinę drąsą ir simbolizavo viltį. Ji kovojo prieš konservatizmą, taip pat už moterų teisės. Simon Vell niekuomet nenusileido kartais žiauriausiams kliūtims. Ji turėjo unikalų atsparumą ir sutelkė tautą. Kiekvieną dieną ji žengė šios institucijos e, pro šios institucijos duris. Tam tikrose pasaulio regionuose egzistuoja žiaurus konfliktai, tačiau mums būtina kovoti už taiką. Mums būtini tokie žmonės kaip Simon Weil. Jos politinė valia siekia kurti Europą ir tai mus įpareigoja. Ji išlieka simboliu žinių, informacijos. Pone Weil siekia, kad žodžiai būtų konkretizuoti ir būtų perėta prie veiksmų. Šis parlamentas taip pat oficialiai pagerbs ponę Vail. Ir aš norėčiau pagerbti šią nuostabią moterį. Dėkoju. Honorable Gisbeck. Kolegė Gisbeck. Merci, monsieur le président, de me passer la. Dėkoju, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Alde liberalų frakcijos vardu aš taip pat norėčiau prisijungti prie oficialios ceremonijos, kuri bus surenkta šiai skirtiniai figūrai Simon Veil. Ir aš norėčiau prisijungti prie kolegų prancūzų ir visų kitų europiečių pasiūlymų pagerbti šią 21 amžiaus simbolinę moterį, simbolinę figūrą. Yra nuostabu, kad jis sugebėjo išgyventi per holokaustą. Ir toliau 20-ame amžiuje švietė savo pavyzdžių. Tai buvo politikė, Tačiau tuo pat metu ši moteris sugebėjo sutelkti vertybės, pademonstruoti savo ryštą ir valią, savo stiprų charakterį, išskirtinį charakterį ir ji buvo pirmoji mūsų Europos parlamento pirmininkė moteris, kuri gynė tas vertybės, kurios, aišku, netgi peržengė ir Prancūzijos sienas. Tai yra žmogaus teisės, moterų teisės tikrai pagerbdama šios išskirtinės moters atminimą, prisidėčiau prie to, jog parlamentas turėtų surenkti ją ceremoniją ir kartu Europos piliečiai ir, žinoma, prancūzai, taip pat ir mūsų frakcija tam labai pritartų. Dėkoju. Merci, euh, Pone Bonfa, ačiū pirmininkė. Aš noriu prisidėti prie kolegų Tomo Prusto ir Pranios Grisbek. Norėčiau pasakyti, kad e, Simon Veilis savo politinėme kelyje sugebėjo e, sutelkti žmonės ir darė labai daug Europai, Europos supratimui Prancūzijoje. Ji taip pat daug kovoja už moterų teisės ir manau, kad reikia paminėti abortų, kurie buvo įteisinti po jos labai sunkios kovos Tai buvo ši kova, dėl ko mes, socialistai demokratai, ir toliau gerbėme e, jos atmintį ir siekime, kad ta kova niekad nesubaigtų ir kad e, visiems europiečiams e, tai būtų naudinga. Ir taip norime pagerbti jos atminimą taip pat. Grazie mille, evidentemente. Labai ačiū. Akivaizdu, kad Simon Veil paliktas pėtsakas net ir šioje plenarinėje salėje yra toks stiprus, toks ryškus, kad nemažai Europos parlamento narių e, norėjo pasidalinti prisiminimais apie ją. Pone pirmininkė, aš taip pat žaliųjų frakcijos vardu norėčiau padėkoti už tą ponios vėl atminimo pagerbimą. Aš manau, jog tai buvo moteris, kuri buvo labai svarbi ginant moterų teisės tiek Prancūzijoje, tiek ir kaip simbolis kitur. Dėl to dėkuoju už tai, ką jį padarė Prancūzijoje ir Europoje. Ačiū. Ha chiesto la parola onorevole Toia, però. Eh... Kolegė Toja taip pat paprašė žodžio, bet aš norėčiau priminti, kad rytoj bus oficialiai minimas ponios vėl atminimas šią plenarinėje salėje. Ar jūs kitų klausimų norite pasisakyti? Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad mes visą laiką Anksčiau laikydavome solidarumo dėl migracijos, o kokia yra dabartinė padėtis per praėjusią savaitę? Per dvi dienas į Italiją atvyko 12 tūkstančių asmenų. E, dabar jau atvyko, šią savaitę atvyko 5 tūkstančių asmenų ir jie nuolat vis atvyksta. E, mes susidurėme su didžiuliais sunkumais ir dėl to norime kreiptis į kitas, kitus kolegas, kitas šalis, į tarybą raginame Europą pasisakyti solidarumo vardan. Mano šalis e, siekia solidarumo, siekia išgelbėti žmonių gyvybės, bet dabar susiduria su didžiuliais sunkumais. Manau, kad tam gali pritarti ir, ir Graikija. Tikrai e, šių mūsų šalių balsų negali neiškirsti Europos parlamentas. Mes kalbėjome apie Simon Weil, apie jos vertybės projektą. Uh, Ir dabar projektui iškilo grėsmė ir paaiškės, ar e, ši grėsmė projektą sužlugdys, ar vis dėlto jis ir toliau gyvuos. Ačiū kolegė Toja. Mes šį klausimą galėsime aptarti vėliau, kai bus pristatoma Estijos pirmininkavimo programa. Aš jau kalbėjau su Estijos ministru pirmininku ir jis mane patikino, kad migracijos klausimas tikrai